socialistų ir demokratų frakcija paprašė, kad ponė Mirjam Dali būtų paskirta į peticijų komitetą. Nematau jokių prieštaravimų, todėl sveikinu ponę parlamentarę. Jūs e, paskirta dirbti minėtame komitete. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad kitas darbo tvarkės punktas yra vienos minutės kalbos.